Thank you so much. Thank you. Thank you. Ora sentirei eh, Schiller Albert Grek. Irano darbo, eh, darbo grupės randų klausimais eh, atstovas. Ačiū pirmininkė Panseri, ačiū uh, poniai Lochbiller ir kitam parlamentarui. Aš pakalbėsiu apie uh, darbo grupę Iranui. Uh, E, mes reiškiame rimtą susirūpinimą e, tais žmogaus teisų gynėjais, kurie šiuo metu yra areštuoti ir laikomi uždaryti. Ypač mes kalbame apie asmenys, kurie negalėjo pasinaudoti sąžiningo, teisėjai sąžiningą teismą. Gavę vieno šeimos narių rekomendaciją, mes nusprendėme imtis privačios diplomatijos priemonių ir pranešti apie tai ES administracijai. Tokių problemų, nusiskundimų apie tokias problemas girdime nuolat nuo 2016 metų sausio mėnesio. E, apie tai nuolat girdime, nors 18 metų birželio mėnesį vyko Irano ir ES aukšto lygio susitikimas. Nuo pat praėjusiu metu sausio mėnesio įvyko labai daug aukšto rango susitikimų tarp vyriausių uh, ES pareigūnų ir Irano partnerių ir juose buvo aptariami pavienio asmenų ir grupių atvejai. Mes raginame visas valstybės narės reikšti susirūpinimą apie susidariusią padėtį ir žinoma, kad kai kurios valstybės narės tą jau padarė e, per savo ambasadas Teherane. Stebime susidariusią padėtį labai didžiai ir mes norime užtikrinti, kad visi galėtų naudotis pagrindinėmis teisėmis. Kadangi šiame klausime yra kalbama apie žmogaus teisės, aš norėčiau sužinoti, kokiu padarinių uh, e, e, pasiekėme per e, vidinį dialogą su Iranu, per tiesioginius kontaktus, kaip mes galime žmogaus teisų gynėjų atvejus išviešinti labiau. Ačiū. Gracija. Dėkuoju. Ar norėtume sureaguoti? Na kągi, galime baigti šią diskusiją. Aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes esame pasiruošę siekti, kad sulaikytai būtų išlaisvinti Be, ir kad būtų apgintos žmogaus teisės Irane. Ir todėl mes remiame Human Rights, Rights Watch veiklą šioje srityje. Ir pritariu ponui Būkner, jis sakė, kad Iranas kenkia pat savo. Mes da, Europos Sąjungoje labai aiškiai da, veikėme, norėdami apginti branduolinį susitarimą po to, kai JAV administracija nusprendė pasitraukti iš šio susitarimo. Uh, asmeniškai man nelabai patinka da, da JAV administracijos veiksmai, ypač Maiko Papaipėjo Pompėjo veiksmus. Ir čia aš norėčiau paminėti konferenciją, kuri vyko Varšuvoje, kuri buvo iš esmės buvo skirta tik tai tam, kad galima būtų parengti dirbą konfliktui su Iranu. Nes iš esmės štai apie ką eina kalba ir turime tai aiškiai suvokti. Ir tą sakau todėl, kad e, vis žinoma, e, kad e, vyksta keistų dalykų. Žinome, kad JAF administracijos atstovai net buvo susitikti su Talibano atstovais, tai yra su tais, kurie iš tikrųjų prisidėjo prie to, kad būtų susprogdinti bokštai dviniai. Amerikoje. Ir aš manau, kad tas susitikimas su Talibanu bus naudingas, galvojant apie tai, kaip galima būtų pasinaudoti Afganistanu tuomet ir jei JAF sugalvos da, rengti intervenciją į Iraną. Ir Iranas turi tai suvokti. Siranas turėtų suvokti, kad e, pažeisdamas žmogaus teisės jis nepagerina savo reputacijos e, tarptautinėje arenoje. Kaip tik, kaip tik atvirkščiai, taip jis save tik tai izoliuoja. Ir da, e, būtų da, gerai, jei Iranas tą suvoktų, jei galėtume da, savo kanalais jam tą žinią persiusti. Ir mes visomis išgalimis turėtume pasakyti Iranui, kad žmogus teisų klausimas mums yra esminės svarbos. Būtina apsaugoti žmogaus teisės. Dėkoju už keitimąsi nuomonėmis, kuris šiandien įvyko. Ir da, e, manyčiau, kad dabar galėtume baigti šį posėdį ir pasimatysime vėl rytoj ryte. Dėkoju.